Stiamo per iniziare, ma stiamo aspettando alcuni colleghi perché c'è previsto voto elettronico. Uh, numatytas elektroninis balsavimas. Prieš uh, pradėdamas posėdį norėčiau suteikti žodį vertėjams. Kaip žinote, vertėjai e, turi pranešimą mums. Labas rytas. Prasidėjo trečia socialinio konflikto savaitė dėl darbo sąlygų, kurios buvo mums vienašališkai primestos. E, kol kas administracija nesiekia užmėgsti kontaktus, kad situacija būtų išspręsta. Ir e, kadangi konfliktas neišspręstas, mes darbą baigsime 12.30 lygiai ir papildomą laiko posėdžių skiriama nebus. Bene, ringraziamo gli interpreti. Siamo solidari. Dėkoju e, vertėjams, mes esame solidarus su jais. Šiandien elektroninis balsavimas yra pirmas mūsų darbo tvarkės e, punktas, todėl norėčiau, kad visi įsidėtumėte korteles. Kaip žinote, vakar per koordinatorių posėdį buvo nuspręsta e FDD frakcijai skirti nuomonę dėl komisijos nuomonės, dėl uh, pasiūlymų dėl kovos su klimato kaita ir e, aplinkosauga, LIFE programos. Mes e, turime, mes galime rasti šitą sprendimą e, pirmo punkto ketvirtoje dalyje. Ten yra politinių frakcijų rekomendacijos, jos buvo išplatintos vakar ir buvo nuspręsta balsuoti šituo klausimu šiandien ryte, kaip ir buvo sekretariato pranešta, tad kolegos turi elektroniniu būdu balsuoti dėl nuomonės skirimo, dėl LIFE programos, dėl šitos nuomonės e, e, skirimo, e, nuomonės rengimo skirimo FDD frakcijai. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. patvirtinta. Tad vakar dienos koordinatorių sprendimas bus įgyvendinamas toks, koks pasiūlytas. Martinas Ošlink paprašė žodžio, prašom. Kolegoms, kurie vakar nedalyvavo, norėčiau paaiškinti, kodėl šiandien vyksta šis balsavimas. Taigi labai trumpai, tiesa, vakar nepasisakiau išsamei dėl šio klausimo, Mano manimu, tai yra unikalus dalykas yra tai, kad mes kaip komitetas klimato kaitos kolegoms perdodame dokumentą į rankas, taip sakant. Ir mm, tikrai manau, kad mes čia apsijuoksime, jeigu primame tokį sprendimą, kurį tarsi primesime Envi. Žinau, kad kai kurie kolegos iš EPP žiūri tai panašiai. Na ir mano manimu, čia tikrai tiesiog skandalinga kažką siūsti tokias dėrybas. Ir tikrai, e, kai kalba eina apie klimato kaitą, mūsų reputacija, kaip komiteto reputacija tikrai nukentėjo, bent jau EPP ir liberalai šitaip žiūri į šį klausimą ir tikrai labai apgailestautinas. Toks sprendimas, aišku, kadangi jį primė dauguma, mes jį paremsime, bet norėtųsi, kad ateityje tai nesikartotų. Dėkuoju, Martinai. Stuart Agnu paprašė žodžio. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komitetu. Aš noriu tik tai pasakyti, jog aš neneigiu klimato kaitos, aš suprantu, kad klimatas keičiasi ir jisai keitėsi per pastaruosius 2000 metų, mes turime prisitaikyti prie tų pokyčių. Nemanau tik tai, kad e, ūkininkai čia gali ką nors paveikti. Bet aš e, manau, kad e, NV komitetas sudaro tam tikrą pagėdavimų sąrašą, pagal kurį nori, kad ūkininkai darytų tuos ar kitus dalykus. Aš noriu tik tai uh, paliesti du e, aspektus. Kokią, kokį poveikį e, tai darys e, žemės ūkio sektoriai ir ūkininkams. Ir antras dalykas, kokių pasiekmių tai turės klimato kaitos požiūriu. Kembridžo atitinkamos tarnybos vertina tai ir mes turime išsiaiškinti, ir, ir, ir sąnaudas, ir kitus e, aspektus. Aš manau, kad turime vadovautis moksliniais sumetimais, logika ir sveiku protu. Kolegos, aš manau, kad dabar neturėtume šito klausimu pradėti e, diskusijos. Andriju paprašė žodžio. O paskui perinam prie 12 darbo tvarkės punkto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nenorėjau pasisakyti, bet kadangi ponas Agnų E, pasisakė, tai aš noriu pasakyti, kad e, šios dienos balsavimas iš tikrųjų bus tam tikras e, istorinis įvykis, todėl kad mes turime ruoštis 25-7 metams ir mes turime aiškintis įvairių komitetų kompetencijų, kompetencijos nesutarimus. Ne dėl kompetencijos. Kai kurie komitetai turi išimtinę kompetenciją kai kuriais klausimais, kai kada jie dirba pasidalydami tą e, kompetenciją. Aš manau, kad mūsų balsavimas tuo būdu yra e, klaida dėl bendro žemės ūkio politikos. Aš manau, kad diskusija šitais klausimais yra nesibaigusi. Mes uh, turime vis dėlto kovoti, kad e, Agri komitetas turėtų išskirtinę kompetenciją dėl BŽUP ateities. Ir dabar, e, aišku, neaišku, ne, ne, ne aišku, kas, kas laimės tą mūšį, kuris jau yra prasidėjęs. Dėkoju. Kolegos, manau, kad galime pradėti nagrinėti 12 darbo tvarkės punktą. Vakar e, mes e, sustojome ties tuo punktu. Tai yra nuomonė keitimasis dėl Europos komisijos pasiūlymo dėl e, skaidrumo ir tvarumo vertinant rizikos faktorius maisto grandinėje. Tai yra 2002 metų reglamento keitimas Ir e, čia kalba sukasi apie specifinius maisto grandinės sektorius, e, tokius kaip geniškai modifikuoti e, organizmai, maisto priedai, enzimai, natūralios kvapiosios medžiagos, kaip žinote, Envi komitetas yra atsakingas už šitos dalykus. Mūsų uh, vardu, pranešėjai yra Karin Kadenbach. E, parlamentas bando pasiekti sutarimą pirmojo svarstymo metu šito klausimu. E, tad e, iki kadencijos pabaigos, todėl mūsų darbų grafikas yra labai intensyvus. Ir dabar negaiždamas suteikiu žodį Karin, kuri uh, iliustruos mūsų poziciją. Ja, Dėkoju, labas rytas visiems. Ir beje, ir aš esu labai nusivylusi per komiteto sprendimu dėl ankstesnio balsavimo. Tačiau dabar pirmiausia noriu pristatyti pasiūlymą dėl Europos vykdomo rizikos vertimo maisto grandinės skaidrumo ir tvarumo. Džiugu, kad e, šiandieną keičiantis nuomonėmis bus galimybių e, pasidalinti pirmais įspūdžiais apie šį komisijos pasiūlymą ir jį aptarti. Beje, labai teigiamai vertinu šį komisijos pasiūlymą, tai yra žingsnis tinkama linkme kartu Apgailestautina, kad šis pasiūlymas pateiktas taip vėlai, juolab, jog mūsų komitete jau daugybę metų e, reikalaujame peržiūrėti dar 2002 metais patvirtintus bendruosius maisto saugos e, teisės aktus. Norėčiau pirmiausia priminti bendrą situaciją nuo 2004-2008 metų e, per resit vertinimą komisija įvertino bendruosius bendruosius maisto e, produktus reglamentuojančius teisės aktus, įvertino, ar jie atitinka tikslus, ar yra supaprasinimo bei e, administracinės naštos ir sudėtingumo mažinimo potencialas, kaip mes raginame tai padaryti. Taigi, kai vyko diskusijas dėl leidimo e, glifosatų pratesimų spalio mėnesį, mes perdavime e, raginimo komisijai e, peržiūrėti atitinkamus teisės aktus, pažiūrėjau, dėl pesticidų. Taip pat norėjome, kad komisija padidintų rizikos vertimo procesų skaidrumą. 14 metais komisija pateikė kelio gairių planą dėl rizikos vertinimo maisto produktų grandinėje. Na ir per 4 vietoj 12 savaičių pokyčių e, visi suinteresuoti asmenys galėjo pareikšti savo e, poziciją. Kadangi buvo kalėdinis laikotarpis, tai rezonansas nebuvo labai didelis, buvo mažai reakcijų. Spa, sausio 15 dieną vertinimas buvo baigtas, komisija pristatė e, rezultatus, na, o šių metų balandžio mėnesį komisija patikė teisėkuros pasiūlymo. Taigi dabar vertinimo rezultatai pateikti šiame dokumente. Vienas iš svarbiausių elementų tai yra didesnis rizikos analizės skaidrumas. Na, lyginant dabar e, su galiojančiais teisės aktais bus apgriežtai rodymo tvarka ir ne, pramonė turės. Na, ir ne, pramonė nuspręs, kokius duomenis e, viešinti ir nebegalės e, dangstytis konfidencialumu, o prašymų prašytojas turės nurodyti, kokiu duomenų jis norėtų ir kas turėtų būti paviešinta. Taigi bus sudarytas teigiamas vadinamosios konfidencialios informacijos sąrašas. Na, jeigu bus pagristas įrodymas, kad yra e, pavojus žmonių ir gyvūnų sveikatai, tuomet visos, visa konfidenciali informacija turėtų būti paviešinti. EFSA svetainėje visa informacija turi būti pateikta prieinamu elektroniniu formatu ir tuos duomenis galima bus atsisiųsti, tai leis įvertinti ir tyrimus ir duomenis. Na, e, aišku, e, tik tais išimtiniais atvejais gali būti teikiami asmens duomenis, lygiai taip pat e, tik tais išimtiniais atvejais galima bus pasiremti, pavyzdžiui, autorinėmis ir intelektinės nusavybės teisėmis. Na ir tai būtų priežastis neviešinti. E, dėl sąjungos reg tyrimų registru. Ten turi būti patikti visi tyrimai, kurie leis EFSI įvertinti atitinkamus tyrimus ir tai bus užtikrintas didesnis skaidrumas pirmame pirmuosiuose etapuose ir bus pasirūpinta, kad tik tie tyrimai bus paviešinti, kurie yra naudingi leidimų išdavimo procedūrai. Tačiau išliko daug neišspręstų klausimų, kaip pavyzdžiui elgtis su tais prašymais, e, kuriuose prašoma domenų iš tyrimų atliktų ne ES laboratorijose. Čia dar reikės apie tai pasvarsyti toliau interesų um, subjektų uh, konsultacijos ir bendros informacijos, bendros kons, konsultacijos su visuomenės dėl medžiagų, kuriams išduoti leidimai. Na ir pavyzdžiui, taip pat atsižvelgiame į, į tas medžiagas, kuriams jau užduoti leidimai ir taip užtikrinta skaidrumas dėl kontrolės ir auditų. Tai e, komisija nori užtikrinti, kad e, būtų įmanoma patikrinti ir standartus naudojamos tyrimo metu laboratorijose. Na ir šiaip AFS gali įvertinti atitinkamus tyrimus na, arba gali užsakyti tyrimus, kurie turbūt būti finansuojami iš sąjungos biudžeto. Taip pat e, geresnė komunikacija apie riziką. Tai yra numatyta kontrolės grandinėje, tai bus padidintas skaidrumas. Na ir jeigu prisiminsime, kad e, praeis dviejiems metams po šio reglamento įsitikti, galiojimo komisija turės parengti bendrą komunikacijos planą ir tai bus teikiama kaip deleguotas teisės aktas, kilas klausimas, ar tai iš tikrųjų bus veiksminga procedūra. Aš asmeniškai e, manau, kad e, tai turėtų būti bazinis teisės aktas, o ne deleguotas teisės aktas. Taigi ir šiuo požiūriu dar reikės nuodobniai įvertinti šį pasiūlymą. Toliau pakeitimai EFSOS administracija. Tai pavyzdžiui, e, valstybės narės bus atstovavimas valdyboje. Be to reikia sudaryti. Um, ekspertų rezervą tam, kad galima būtų Ehm, reaguoti politiškai nepriklausomai ir paremti EFSA atliekant turimus ir taip pat sustiprinti mokslinį bendradarbiavimą. Ko, valstybė narė turės skirti po keletą ekspertų. Taigi štai tokie svarbiausi šio tiesiekuros pasiūlymo elementai ir kaip jau nurodžiau savo į pristatymą mes turėsime atsižvelgti į daugybę temų, nors dėl laikos tokos galbūt negalime viską įsigilinti labai nuodugniai. Na, juk tikslas yra padidinti EFSOS įtikinamumą atliekant rizikos vertinimą ir tam suteikti tinkamą teisinį pagrindą. Tai yra pagrindinis tikslas ir to pasieksime tik tais tuo met, jeigu EFSOS ištekliai bus padidinti tiek personalo, tiek ir finansiniai ištekliai, tam, kad EFSA galėtų e, pagal poreikį atlikti nuosavus tyrimus. Mes turime daug gerų minčių, tačiau dar jas reikėtų iškristalizuoti tam, kad e, galėtume tinkamai viską gyvendinti. Laiko labai mažai, todėl prašau jūsų paramos tam, kad apjungus pajėgas galėtume e, dar per šią kadenciją eiti trilogą arba bent jau gauti mandatą trilogui. Dėkuoju už e, tavo pristatymą. Prieš e, suteikdamas žodį komisijai norėčiau pasakyti, kad turime didžiai sanko atstovą čia. Tai norėčiau e, priminti, kad 29 e, e, ir 30 rūpjūčio Dėkoju, ponė pirmininkė, aš esu pradėžėjęs apie frakcijos vardu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad remiu tikslą nes reikia didesnio skaidrumo vertinant riziką. E, svarbu, kad mokslo tyrimo studijos būtų nepriklausomos ir kad vis, visa, visa ta grandinė veiktų tvarkingai. Europos komisija siūlo tam tikrus dalykus, kurių tikslas ir yra sustiprinti skaidrumą, užtikrinti reikiamų tyrimų atlikimą, bet jeigu norime sudaryti registrą tų mokslinio studijų, tai yra vienas žingsnis, tačiau ne, ir skaidrumas yra svarbu, bet konfidencialumas taip pat yra svarbus dalykas, nes yra dalykų, kurie turi likti saugomi, net skleisti. Sistema turi veikti skaidriai ir efektyviai. Daugeliu žmonių kyla susirūpinimas, nes EFSA E, turi turėti galimybę taip pat veikti efektyviai. To nori ir verslas. Mokslo studijų nepriklausomumas yra taip pat svarbus dalykas. E, Europos komisija turėtų turėti galimybę taip pat atlikti savo tyrimus e, susijusius su, pavyzdžiui, vienos ar kitos studijos pritaikymu ir panašiai. Informacijos sistema E, turi būti pagerinta, e, turi būti, kaip jau sakiau, dinamas skaidrumas tuo pačiu, užtikrinant reikiamą konfidencialumą tam, kas turi likti konfidencialu. Manau, kad Europos komisija tiems procesams visiems turi vadovauti. Labai svarbu, kad studijas atliekantis mokslininkai būtų nepriklausomi. Taip pat svarbu, kad EFSA būtų tinkamai valdoma. Siūlymas buvo toks eks... tai reikėtų įtraukti ir Europos parlamentą, ir pramonės atstovus, e, ir EFSOS atstovus. Po Dabar, kai jau praėjo penki metai EFSOS veiklos šiais klausimais, man dar abejonių tam tikrų tebelieka. lieka. Valstybės narės turės taip pat paskatinti savo ekspertus dalyvauti mūsų aptariamoje veikloje. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas yra komunikavimo rizika. E, puiku, kad yra planas, e, planas kaip komunikuoti, bet žinome, kad yra buvę ir neteisingo komunikavimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, Olandijos pavyzdys rodo, kad yra E, rizikos komunikavimo srityje. Tad reikės daryti viską, kas reikalinga, siekiant užtikrinti maisto saugumą ir tinkamą komunikavimą. EFSA taip pat privalu sustiprinti, kad rizika būtų vertinama tinkamai. EFSA taip pat turi turėti galimybę skelbti duomenis internete, kad būtų taupomas laikas. Sakyčiau, kad tai, tai žingsniai pasiteisins, nes e, tai padidins pasitikėjimą ES yra lyderė šios ir tie. Ponas Hausling prašė žodį, prašau. Ja. <clears throat> Dėkoju. Vakar jau turime galimybę su ponu komisaru aptarti šį klausimą ir ši iniciatyva, mano manimu, yra gera, mes ją paremsime. Vis dėlto yra tam tikrų aspektų, kuriuos reikėtų intensyviai aptarti. Pirmiausia, tai kokie, kokios bus skaidrumo, kokios bus skaidrumo ribos, kaip yra su verslo paslaptimi, galiu įsivaizduoti, kad daugelis įmonės nuspręs, kad taip kišimėsi į verslo paslapti ir dvišalių pagrindų apie tai kalbėjau su komisaru ir, ir domėjausi, o kaip yra su įmonėmis, kurių būsinė yra ne Europos Sąjungoje, kiek įmanoma pri, Mm, įpareigoti ir kitas įmonės laikytis e, šių reikalavimų tam, kad būtų sustiprinta EFSA. Matėme, kad yra sudėtinga e, rasti nepriklausomų e, ekspertų, kuriuos galėtume siūsti į EFSA organus. Tam yra įvairių priežasčių, bet tai yra susiję ir su tuo, kad e, EFSOS finansavimas yra ganėtinai prastas. E, Ir jeigu EFSA turės dabar atlikti nepriklausomus tyrimus, tai svarbu pasirūpinti, kad EFSA turėtų finansų, finansavimą tam, kad galėtų užsakyti nepriklausomus tyrimus. Taigi šiaip palaikome šią iniciatyvą, pritarėme ir komisijai šio požiūriu, tačiau vis dėlto yra klausimų, kuriuos reikėtų detaliai pasiaiškinti tam, kad dar per šią kadenciją galėtume priimti sprendimą, nes juk ankortos pastatytas ES politikos įtikinamumas ir skaidrumas labai svarbioje srityje, kur mūsų vardas tarkim, šiek tiek nukentėjo, todėl tikrai labai svarbu pasiekti gerų rezultatų. Martinė, la parola Susanė. Dėkuoju, Susanė. Meir. Dėkuoju, Pauliu. Na ir aš manau, kad tai yra geras e, teisėkuros projektas, kuris mums padės stiprinti pasitikimą ES institucijomis, padės jį atkurti. Bet dar norėčiau sugrįžti prie to aspekto, kurį minėjo jau Martinas Hoisleris ir tikrai pritarsiu jam dėl štai ko. Labai svarbu, kad tas institucijas, kurios jau egzistuoja, kurios atsakingos už tyrimus, įvertinimus, kad jos būtų sustiprintos. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime EMA ir EMA, tai ir vaistų agentūra ir EFSA, tai pavyzdžiui, aš tikrai manau, kad gerai, kad EMA turi pakankamai lėšų. Jos biudžetas ir darbuotojų skaičius dvigubai didesnis negu EFSA. Aišku, EMA yra atsakinga už vaistų įvertinimą, tačiau mes dabar turime susikriepti ir pasirūpinti, kad ir EFSA būtų tinkamai finansuojama ir galėtų tinkamai atlikti savo darbą, būtų užtikrintas skaidrumas, o kartu e, taip e, būtų užtikrinta, kad ES rinkose turėtume sveikus maisto produktus. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos e, atstovams iš e, Sante generalinio direktorato, ponas Boho. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę išdėstyti mūsų nuomonę. Aš, žinoma, esu dėkingas už pozityvius komentarus ir pareikštą paramą Norėčiau labai trumpai paminėti keletą iškeltų dalykų. Pirmiausia, skaidrumas ir duomenų konfidencialumas. Mes manome, kad šis siūlymas yra gerai subalansuotas, mes puikiai žinome, kad intelektinė nuosavybė, inovacijos ir su konkurencingus dalykai turi būti tinkamai saugomi. Mes esam pateikę pozityvų į sąrašą, taip vadinamą. Ir svarbu pabrėžti tai, kad tas pozityvusis sąrašas yra paremtas egzistuojančia gera praktika, teismo nutarčių praktika ir vertinimais, kaip konfidencialumo sprendimai yra priimami dabar. Iš principo neturėtų būti jokių surprizų ten pramonės įmonėms. Pozityvu yra ir tai, kad šiame siūlyme yra numatyta priešinga negu buvo anksčiau, kad EFSA galės numatyti taisyklės susijusias su konfidencialumu ir tas pozityvus sąrašas yra atviras, tai yra numatyta teisės aktuose į pramonę, e, pati EFSA, nevyriausybinės organizacijos, e, visi yra įtraukti į šios procesus. E, mes kalbam apie geros pusiausvėros užtikrinimą ir iš tiesų mes manome, kad visi tie reikiami elementai pusėme sąraše turi atsispindėti. Ir mes sakome, kad ta pusiausvėra dabar kaip tik ir yra surasta. Tai nėra susiję tik su tam tikrų, su tikrais taikymo dalykais ar duomenimis verslo informacija, konfidelumo dalykai taip pat bus taikomi ir posėdžiams, kai rengiami dokumentai. O kai dėl išteklių ir valstybių narių įsitraukimo, aš manau, jog reikia pasakyti, kad yra proporcionaliai žiūrint daugiau siūlymų šiai iniciatyvai 8 procentais yra padidintas EFSA biudžetas, 20-25 procentais išauks darbuotojų skaičius. E, jeigu EFSA lygintume su kitom agentūrom, kaip, pavyzdžiui, EMEA, tai galėtume pasakyti, kad visi sektoriai susijęs su, su šią agentūrą ir produktai, kuriuos vertina, bus vertinami geriau. Mm, EFSA be kita ko vykdo ir apmokamas operacijas. Tad, tiksliau, EFSOS e, biudžetas yra iš centrinio ES biudžeto, kitos agentūros vykdo apmokamas operacijas ir gali save finansuoti. Taigi, kai mes geriame vaistus, tabletes, esame pasirengę prisimti su to susijusią riziką. Žinome, kad tokios rizikos yra Tačiau, kalbėdami apie maistą, mes nenorime jokios rizikos. Tad pramonė irgi turi įsitraukti tinkamai rizikos vertinimo, kad rizika nebeegzistuotų šioje srityje. Mes tikimės, kad EFSA bus nepriklausoma ir manome, kad valstybės narės aktyviai įsitrauks į diskusijas, skiriant ekspertus, renkant valdybą ir panašiai. Tačiau taip pat svarbu yra tai, kad EFSA nėra vienintelė atsakinga už maisto saugą. Visoje grandinėje mes turime bendrą sistemą ir galimybių čia yra daugiau, nes valstybės narės taip pat šio sistemoje dalyvauja. Vyksta pakankamai skladus bendradarbiavimas. Tiek būtų mūsų komentarų. Dėkoju. Puiku, dėkojame e, Santė generalinio direktorato atstovui. Na, o dabar vėl žodis Karin. Ar Karin nori ką nors pridurti? Ne. Tuomet e, puiku, dėkojama visiems pasisakiusiems. Ir mm, viską darysime pagal numatytą grafiką ir pereiname prie 13 punkto. Dabar norėčiau beje pasveikinti 24 e, e, gyvūnų draugų asociacijos atstovus, kurie dalyvauja mūsų posėdėje mūsų e, kolegos Hansenkamp e, pakviesti jie yra. Norite pasisakyti? Kolega Hansenkamp nenori pasisakyti. Puiku, tai sveikiname e, svečius mūsų posėdėje ir, kaip sakiau, periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl uh, reglamento vien, pirmojo 2005 metų reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos e, ribų. Kaip jūs žinote, pirmininkų sueiga įgaliojo Agri komitetą renkti pranešimą šituo klausimu, išsiaiškinant e, incidentus ir E, tuos atvejus, kuomet buvo pažeidžiamos šito reglamento nuostatos. TRAN ir ENVI komitetai yra asocijuoti komitetai e, šituo klausimu. Mes e, laukiame tyrimo rezultato paskelbimo dėl šio reglamento įgyvendinimo. Iki rugsėjo pabaigos jis turėtų būti paskelbtas. E, Pane e, Vera, e, kuri yra Santė generalinio direktorato atstovė, jinai lankėsi rugsėjo mėnesį posėdėje mūsų tuomet, kuomet lankėmės Airijoje. Ir iš karto suteiksiu dabar žodį ponui Dorman, mūsų pranešėjui šituo klausimu. Prašom. Formand, kære kollega, jeg var selv en af de mange medunderskrifter. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Pone pirmininkė, daug kolegų teigia, kad reikia sukurti atskirą komitetą tam, kad būtų išsiaiškinta, kaip įgyvendinamas e, gyvūnų pervežimą reglamentuojantis reglamentas. Tai nepadaryta, apgailestautina. Na bet ką padarytisi. Dabar štai turime galimybę parengti pranešimą dėl reglamento gyvendinimo. Aš esu šio pranešimo pranešėjas ir tikrai džiaugiuosi šiuo darbu ir didžiuojasi e, galimybę dirbti šioje svarbioje srityje. Na ir tikrai reikia parengti tokį pranešimą, kuriame būtų aiškiai nušviestos visos problemos, kurias reikia skubiai spręsti. Nes e, svarbu išsiaiškinti, ar reglamentas e, tinkamai taikomas, ar valstybės narės laikosi savo įsipareigojimui ir jei ne, komisija turi pagal savo atsakomybę taikyti veiksmus. Mes esame tik tais pirmajame darbų etape. Ir todėl pirmiausia atkreipsiu dėmesį į politinius aspektus, kuriuos paminėsiu ir pranešime. Na ir tikiuosi, kad paremsite mane šiame darbe ir paremsite mano e, liniją. Pirmiausia, dėl skirtyklų. Uh, na, visiškai beprasmiška vežti gyvūnus tolimais atstumais. Tam vietoj to, kad būtų vežamos skerdenos. Kitas dalykas tai yra taisyklių harmonizavimas. Na ir nacionalinės valdžios institucijos uh, E, labai skirtingai taiko sankcijas už tvarkos pažeidimus. 2015 metais Teisingumo teismas konstatavo, jog transporto įmonės turi pasirūpinti, kad būtų laikomas reikalavimu, jeigu gyvūnai, pavyzdžiui, galvijai yra vežimi trečiasis šalis, kaip kad Turkija. Buvo nustatyta, kad yra problemai, kurias nuolat atkreipiamas dėmesys, tai turime įvertinti ir mūsų pranešime. Pavyzdžiui, gyvūnai vežami ir į Kiniją ir, ir šioje srityje yra problemų. Taigi yra konkrečių aspektų, į kuriuos norėčiau įsigilinti savo pranešime. Taip pat yra daugybė ir kitų klausimų, kurias turime įsigilinti. Taigi, mano tikslas šio pranešimo dėka parengti labai tvirtą mandatą ir kitose posėdžiuose jau esu minėjęs, kad visos frakcijos vieningai paremtų šį pranešimą tam, kad ši svarbi tema vėl būtų sugražinta į mūsų darbo tvarkę, o taip pat e, taip užtikrintume, kad valstybės narės ir komisijos prisimtų savo atsakomybę už gyvūnų gerovę. Taigi aš darysiu viską, kas mano galiuose ir tikiuosi jūsų paramos. Dėkuoju, dabar pradedame diskusiją. Pirmiausiai jų temą, paskui kiti kolegos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Taip, ir man ši tema labai svarbi. Taip, gyvūnų gerovė yra labai svarbus dalykas, jį reikia pasirūpinti, kad pervažiant gyvūnus būtų pasirūpinta e, jų gerovė, gyvūnai būtų pervažiami tinkamomis sąlygomis, tačiau tenka konstatuoti, kad ne visos europinės taisyklės yra įgyvendinamos, ypač kai gyvūnai pervežami į trečiasias šalis ir gyvūnai labai kenčia tokių pervežimų metu. Į tai reikia atkreipti dėmesį mūsų pranešime. Apie tai nuolat kalbėjome ir su ponu komisaru. Taip pat buvo apie tai kalbama ir aplinkosaugos komitete, buvo aptariamas gyvūnų pervežimas. Ir šiame kontekste yra trys dalykai, trys keturi dalykai, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kaip, kiek šis teisės aktas susikerta su. Uh, transportą reglamentuojančiais teisės aktais? Ar yra susikirtimų tarp gyvūnų gerovės apsaugos teisės aktų ir transportos ir ties teisės aktų? Ar pavyzdžiui yra kolizinių nuostatų? Taip pat reikėtų e, pakalbėti apie um, poilsių skirtas vietas ES. Jų tiesiog nepakanka ir taip pat reikėtų gerinti pervežimo įmonių verslo modelį. Taip pat buvo kalbama apie mo mobiles poilsio vietas, kur taigi e, tai būtų pervežimo įmonės. E, pasiūla kitoms pervežimai manėmis, pavyzdžiui, kai kurios e, polsio vietos e, viename maršrute naudojamas, kitas ne, bet to e, labai svarbu pasirūpinti gyvūnų gerovę, juos pervežant ir į trečiasias šalis. Reikėtų pasižiūrėti, kokie ten galioja teisės aktai, taip pat reikia pasirūpinti, kad būtų taikomos sankcijos harmonizuotai tarp valstybių narių, taip pat reikia pasirūpinti, kad būtų laikomasi taisyklių reikalavimų. Na ir tikrai negerai, jeigu geros pervežimo įmonės nukentės dėl to, kad e, kitos pervežimo įmonės e, nesilaiko taisyklių. Na ir iš tikrųjų reikia dėti visas pastangas tam, kad padėtis pagerėtų. Kolega Hansenkamp, prego. Kolega Hansenkamp. Kolegė Hansenkamp. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, kasmet daugiai 4 milijonai e, karvių, virš 30 milijonų paršelių, 150 tūkstančių e, arklių ir pusantro milijardo vištų, neskaičiuojant kitų gyvūnų, kurie yra vežami ilgais atstumais ES, skaitant ir į paskirties vietas už ES ribų. Jie yra pervežami laivais, lėktuvais, automobiliais sunkvežimiais, jie pervažimi tūkstančius kilometrų nepakeriamomis sąlygomis, kai labai karšta, labai šalta. Ir iš tikrųjų kartais gyvūnai, kartais netgi dienų dienas turi laukti prie išorės sienų. Um, karštyje ir mm, pagalvokime apie tūkstančius gyvūnų, kurie turėjo būti paskirsti dėl to, kad pakeliu į Keniją jie įstrigo Bruselio oro uoste ir galvokime apie veršelius, kurie yra atskiriami nuo motininių karvių ir po to jiems neduodama gerti pervežant. Taip pat pagalvokime apie karves, kurioms tenka laukti oro uostuose ar lėktuvų. Triumuose, kol bus galiausiai pervežimus, yra daugybė gyvūnų apsaugos institucijų, e, organizacijų, kurios renka duomenis, pavyzdžiui, gyvūnų apsaugos asociacija ir kitos organizacijos, kurios įvertin, kurios vietų ES inspektorių atlieka jų darbą. Taigi tikrai padėtis neprimtina ir matome, kaip kenčia gyvūnai. Ir čia nekalba, kalba neina apie pavienius incidentus, ne, kasdien skirtingose vietose e, skirtingose skirtingu metu e, tų nevyriausybinių organizacijų atstovai savanoriškai atlieka šį darbą, taip pat informuoja ir atsakingas institucijas. Tikslas yra pagerinti gyvūnų gerovę, tačiau tai nestebina, nes Europa jau daugybę metų ignoruoja gyvūnų gerovės klausimus nesirūpina jų gerovė ir vietoj to, kad e, gyv, pervežtume gyvūnus, gyvus gyvūnus, reikia pervežti skerdaną, tačiau tų pastangų nepatenka, nepakanka e, gyvūnai skerdžiami skerdyklose, baisomis sąlygomis, prisiminkime e, nesenus atvejus iš Niderlandų, iš Belgijos, tiesiog siaubinga. Na ir reikėtų sisteminių pokyčių mūsų e, maisto apsaugos teisės aktus rytie žemės ūkio, e, tai ap, teisės aktus rytie reikia keisti įpročius, vartoti mažiau mėsos. Daugiau nei 120 e, parlamento narių teikia prašymą parengti sukurti atskirą komitetą, kuris rūpintųsi gyvūnų gerovės klausimais ir tai yra aiškus signalas. Na, iš tikrųjų, reikia spręsti baisių gyvūnų pervežimo sąlygų problemą ir tikrai apgalėstautina, kad viskas boikotuojama. E, taip, e, ypatingai svarbus vaidmuo teko Žemės ūkio komiteto e, pirmininkui, jis krei, buvo kryptis raštu į parlamento pirmininką ir e, buvo nurodyta tame rašte, kad gyvūnų pervežimas yra tik tais Žemės ūkio komiteto e, kompetencijos rytis, aš su tuo nesutinku. Taigi iš tikrųjų reikia spręsti šį klausimą, vykdyti klausimus. Na ir norėčiau sužinoti, kaip pranešėjas ketina reaguoti ir prisidėti prie problemos sprendimo. Na gerai, kad dabar jau rengiamas pranešimas. Uh, ir tikiuosi, kad mano rekomendacijų sukurti atskirą tyrimo komitetą bus paremtos. Na ir pabaigai. E, taip, m, mm, taip, mano svečiai yra e, iš 11 valstybių narių e, atvykusių gyvūnų apsaugos organizacijų atstovai. Na ir jeigu parlamentas nedarys to, ko iš mūsų tikisi e, Europos piliečiai, tai E, galbūt jie patys kitais metais sėdės šioje vietoje ir rūpinsis gyvūnų sveikata. Dėkuoju kolegai Hadenkam, kaip matote, jūs labai daug kolegų palaiko. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėjau reaguoti į kolegės Hazenkam pasisakymą. Aš uh, Galbūt ir toliau turėsiu galimybę diskutuoti e, ir ne vienerius metus e, e, šitos klausimus. Aš manau, kad tos problemos turi būti šalinamos ir ne tik tai pervežant gyvūnus. Panašių problemų, panašių ekscesų reikia vengti, jie turi būti šalinami ir kitose sektoriuose, visur. Padėtis nėra E, gera. Ir e, e, matant, kas vyksta, pervežant gyvūnus Niderlanduose, pavyzdžiui, tai iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Matome, kad yra problemų, turime keisti tuos dalykus. Tačiau, aišku, yra ir teigiamų aspektų. Kalbant apie kontrolę ir poilsio zonas. Niderlanduose tai taip pat yra probleminės e, sritis. Tačiau turime užtikrinti veiksmingą kontrolę. Labai dažnai kita vertus vairuotojai turi ilgai laukti eilėse prieš patekdami į tą zoną, kur e, gali ilsėtis. Tačiau aišku yra viena, kad tinkamos kontrolės trūksta. Norėčiau pasakyti mm, pranešėjai, kad e, aš nemanau, kad e, reikėtų vežti gyvūnus į skerdiklas esančias kaip įmanoma arčiau. Į šitos e, dalykus turime žiūrėti taip pat ir per ekonominę prizmę. jeigu yra keliais kilometrais esančių toliau skerdyklų, tačiau jeigu ten paslaugos teikiamos pigiau, tai reikia į tai atsižvelgti, kadangi žemės ūkio veikla yra ekonominė veikla ir šitie aspektai yra taip pat e, svarbus. Aš e, turiu daug patirties e, šioje srityje, nes uh, esu dirbus e, žemės ūkio sektoriuje. Kaip buvo pasakyta anksčiau, iš tikrųjų reikia imtis konkrečių priemonių ir konkrečiai spręsti problemas. Kolega Vaits. Nuo po šio puikaus pasisakymo dabar PP e vardu turi pakankamai amunicijos e, prieš priešims argumentams. Taip, Kai kalba eina apie Niderlandus, tai problema, mano manimu, kaip Austrijos uh, ūkininkui yra tai, kad jūs turite masinę gyvulininkystę, jūs importuojate uh, pašarus vietoj to, kad patys juos augintumėte ir gamintumėte. Tačiau yra ir gerų ūkių, iš tikrųjų, kur gyvūnams sekasi geram, gerai, tačiau daugelį ūkių gyvūnams pašarai importuojami, neapdar, nedirbama žemė. Ir aš tikrai E, nematau e, problemų, jeigu tarpusavyje užsimame e, priekybą verslų, tačiau ne gyvūnų sąskaitą. Taigi štai koks asmeniškai jums klausimas. Ar jūs norite mūsų komitete apsaugoti ūkininkus, ar didžiuos, didįjį verslą, priekybą mėsa, pramonę, kieno pusėje esate mūsų komitete. O grįžtant prie šio pranešimo, tačiau šiame pranešime neina apie tai, kaip pagerinti e, bendrą padėtį per teisės aktus. Galite įsivaizduoti, kad mes kaip žalėme turime daug pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą aplinką, e, bendras sąlygas. Svarbiausia yra, kad būtų kiek įmanoma mažiau pervežti gyvūnų. Tačiau pranešime rūpin, gilinamas į klausimą, ar turimi teisės aktai yra tinkamai gyvendinti. Taip, turiu pasakyti, kad e, gyvūnų pervežimas iš Niderlandų ir Danijos yra gan neblogas teisiniu požiūriu, tačiau įsivaizduokite, Austrijoje e, policininkas sulaikys e, e, gyvūnus pervežinantis sunkvežimius, tai teks kontestuoti, kad devyniais iš dešimties atvejų e, nesilaikoma reikalam. Kartais tiesiog trūksta infrastruktūros, e, perkrimo vietos, polsio vietos infrastruktūros, tačiau trūksta ir kontrolės. Ar žinote, kas nutiks, kai viena mūsų federalinė žemė tinkamai atlieka kontrolę? Ne, tuomet tie sunkvežimiai važiuoja aplinkui per Sloveniją, per kitas šalis į Italiją. Tai reiškia, trūksta bendradarbiavimo Europos Sąjungoje, nes mūsų koalicija, nebendradarbiauja tarpusavyje. Taip, gal jį tai daro, kai reikia kovoti su turizmu, tačiau gyvūnų apsaugos rytyje bendradarbiavimas baigėsi. Taigi parlamentas turi pirmiausia pasirūpinti, kad turimi teisės aktai būtų tinkamai gyvendinti, o taip pat būtų tarp valstybinis bendradarbiavimas atliekant gyvūnų pervežimo kontrolę. Aš kaip šeilinis pranešėjas stebėsiu šį darbą ir nešiu savo indėlį. Dėkuoju. Bene, grazie. Adesso. Dėkoju. Dabar e, Karin. Dėkoju. Ši tema rodo, jog ji mus visus jaudina. Yra ne vien tik tais milijonas ES piliečių, kurie savo laiku pateikė peticiją, kurią po to mūsų kolegas Jorgensenas kartu Tu su kitais kolegomis sakė, kad reikia riboti pervežimo laiką 8 valandas, tikrai neturėtų būti viršimas, taigi tai rodo, kad gyventojus, piliečius neramina gyvūnų apsaugos klausimas, yra judėjimai, taigi mes ES esame įsipareigoję žiūrėti į gyvūnus kaip jautres būtybės, taigi į tai turime atsižvelgti. Na, dabar pasisakau Marijos Noidil, mūsų šešėlinės pranešėjos vardu, kuri šiandien dėje negalėjo atvykti posėdį, pasisakau ne savo vardu. Na, aišku, informuosiu ją apie diskusijas, o ji paprašė atkreipti dėmesį į keletą prioritetų, kuriuos jau minėjo ir kolegos, taigi gyvendinimo pra, pranešime yra svarbių aspektų, kaip pavyzdžiui, pervežimas į trečiasis šalis ir e, atitinkamos sąlygos, taigi iš tikrųjų yra gerokai rimtų pažeidimų, pavyzdžiui, dėl girdimo, temperatūros ir taip toliau. Taip pat turėtume pagalvoti ir apie štai ką. Mes patys daug važiuojame, važiuojame į darbo vietą ir taip yra skirtumas, ar sėdžiu karštame vagone, kai yra karšta, negauna atsigerti, nėra galimybių pavaldyti, ar e, kitas dalykas, kai važiuoju ekonomy flex klase ir yra kondicionieriai, galiu atsigerti, pasiūlymą maistą, tai yra didžiulis skirtumas. Taigi galbūt netiek svarbus kelionės laikas, bet svarbiau yra kelionės sąlygos. Į tai turėtume atsižvelgti, nes e, teisėkuros teisės aktuose dar yra dalykų, kurias reikia tobulinti ir kai ko nesilaikoma. Nes e, vienas dalykas yra bendras transporto laikas, kaip pavyzdžiui e, yra per, perkrovimai, kai nėra galimybės pailsėti, kai yra susumuojamas kelionės laikas, į tai reikia atsižvelgti. Bet kita vertus negalime atskirai traktuoti šio teisės akto, atskirai nuo kitų teisės aktų, pavyzdžiui, e, transporto komitete buvo visai neseniai kalbama apie tolimų reisų sunkvežimio vairuotojų darbo sąlygas. Ir jos e, laikymosi kontrolės. Jeigu bus pagerinta e, vairuotojų darbo e, sąlygų kontrolė, gal, galima pagerinti ir gyvūnų pervežimo e, kokybę. Taip, trūksta kontrolės, daug pažeidimų ir pranešime nurodyta, kad beveik nėra sankcijų arba, pavyzdžiui, nėra galimybių taikyti sankcijas, e, pavyzdžiui, nedėti spaudų atitinkamuose vaštaroščiuose. Na ir tarkim, jeigu kažkur e, vykdama kokia nors kontrolės akcija, tai, tai apie tai greitai pasklinda kalbos ir faktiškai pasirinkime kiti maršrutai. Na, ir turime pas, prisimti atsakomybę už gyvūnų gerovės ir iki pat e, skerdyklų Taip, yra formalūs ribojimai, tačiau jų nesilaikoma, taigi tai, kad daug ką reikia pagerinti. Ir aišku, pirmenybė turėtų būti teikiama skerdinų, o ne gyvūnų pervežimui. Taip, daug ką dar reikėtų papildyti. Mes e, kalbam apie tai, kad reikia visada tai žiūrėti iš gyvūnų sveikatos perspektyvos. Na ir šiaip, paliekant nuo šalyje gyvūnų gerovės klausimus, svarbu reikia pasirūpinti, kad gyvūnus į skardyklas reikia e, vežti geriausiamis sąlygomis, nes kelionės metu gyvūnai patiria stresą, išsiskiria hormonai, tai aišku e, gali neigiamai ilgalaikė perspektyva paveikti ir žmonių sveikatą. Na ir e, kartais tai yra susiję ir su neteisėtai gyvūnams kelionės metu duodamais vaistais. Aišku, yra dalykų, kurie patenka į Envi komiteto kompetencijos sritį, tačiau norime, kad ir perdirbtose produktuose būtų aiškiai ženklinama pervežtų gyvūnų mėsa ir aš manau, kad jeigu vartotojai e, galės informuotis apie tai, iš kur yra mėsa, kad e, priimdami sprendimus, perkant perdirbtus produktus, jie galės į tai atsižvelgti. E, Dėkuoju, Karin. Išklausėme visus kolegas, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Vela iš Didžiai Santė Europos komisijos komitetui už galimybę pasikeisti nuomonėmis šituo klausimu. Komisija sveikina šį pranešimą ir jo e, turinį. E, gyvūnų gerovė yra prioritetinis klausimas e, Europos komisijai. Mes dirbame šito klausimu jau ne vienerius metus pastarojų metų ir mes norime konstruktyvus bendradarbiavimo su Europos komisija E, parlamentu, kaip buvo pasakyta, tai yra labai sudėtinga sritis. Čia kalba sukasi apie daug gyvūnų e, rūšių, tarptautinį transportą, čia yra daug įvairių dimensijų ir e, labai svarbu gauti patikimų domenų. Ir nebuvo paprasta kiekvienu atveju išsiaiškinti, reikalavimų pažeidimo e, atvejus, bet mes žinome, kokių problemų e, puikiai žinome, jog tos, tos problemos yra, kartais tik tai sunku išsiaiškinti realų jų mastą. Per pastarosius dviejus metus komisija e, įgyvendino specifinį projektą, kuris e, yra skirtas e, gyvūnų pervežimui. E, tai yra pervežimas e, iš Turkijos į Bulgariją ir mūsų atlikto tyrimo rezultatai bus netrukus paskelbti. Mes tikimės, kad iki metų pabaigos mes parengsime išsame ataskaitą šitais klausimais, kalbant apie e, kelių transportą, tai reikia pasakyti, kad e, apskritai tendencijos rodo, jog padėtis e, gal šiek tiek gerėja. Europos Sąjungoje apskritai šitie, šitų reikalavimų yra dabar laikomasi labiau ir Mes gauname daug duomenų iš e, kelių e, transporto sektoriaus ir tie duomenys mums yra labai e, svarbus tiek keičiantis nuomonėmis, tiek rengiant įvairius dokumentus. Mes esame parengę dokumentą apie paukšninkystės sektorių ir apie e, kitus sektorius. Lapkričio mėnesį komisija e, įkūrė pogrupį, jam pirmininkauja mm, Europos komisija e, ir ten yra svarstomas trys aktualios e, temos, tai yra e, gyvūnų eksportas, temperatūra transportuojant gyvūnus, pervežant juos, gyvūnų gerovė. E, Komisija taip pat e, parengė gairias dėl gerosios praktikos, eksportuojant gyvūnus į trečiasias e, valstybės, tai apima e, galvijus, arklius, keulės. Komisija, kaip jau sakiau, džiaugiasi parlamento pranešimu Mes e, nenorėtume dabar pradėti iš naujo diskusijos ir kelti klausimo, ar e, ilgų distancijų pervežimai turėtų būti ribojami ar ne. Mes turime teisės aktus reglamentuojančius e, gyvūnų gerovę ir turime e, remtis jais. Dėkoju. Dėkuoju dar kartą už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Dėkuojame komisijos atstoviai. Kolega Vaits dar norėtų pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, pasiūlyti štai, ką norėčiau komisijai ir kolegams e, primiršti, jog mes pradėjome pilotinį projektą, biudžetinį pilotinį projektą e, dėl e, mobilių skerdyklų. E, Mes frakcijoje diskutavome gyvūnų gerovės klausimų ir aš norėčiau, kad jūs palaikytumėte tą mūsų iniciatyvą per kitą e, kadenciją. Mes e, svarstysime mobilių skerdyklų klausimą ir galimybės, nes tokios skerdyklos galėtų e, labai smarkiai priartinti skerdimą prie ūkininka, ūkininkų ūkių. Tad norėčiau, kad palaikytumėte šią mūsų iniciatyvą. Puiku. Ir mm, baigiamasis žodis e, pranešėjai Dorman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši pirmoji diskusija rodo, kad jau sutarėme dėl daugelių dalykų ir kad norime spręsti gyvulių transporto klausimą skirtingose šalise situacijos yra susikroščiusios skirtingai ir aišku, kyla klausimas, kaip pasiekti, kad jūs visos bendradarbiautų šiuo klausimu. E, mes e, gyvūnus traktuojame skirtingai prieš e, transportą ir transporto metu. Mes, pavyzdžiui, Danijoje skiriame baudas jeigu gyvūnai, su gyvūnais buvo blogai elgiamasi juos pervežant. E, mes draudžiame transportą gyvūnų, kurie yra, pavyzdžiui, silpni, kurie nėra gerai besijaučiantis. Aš siūlyčiau, kad jeigu gyvūnai yra transportuojami skerdimui, jie neturi būti transportuojami gyvi, reikia transportuoti skerdieną. Kam vežti gyvūnus iš Danijos į Italiją gyvus, kad Italijoje būtų paskersti, juos juk paskersti galima Danijoje ir nuvežti jau mėsą į Italiją. Bet, kaip jau sakiau, turime atidžiau peržiūrėti gyvūnų transporto teisės aktus, juos sustiprinti ir užtikrinti gyvūnų gerovę. Aš manau, kad kiekviena šalis šioje srityje turi privalėti ir užtikrinti ir, ir užtikrinti tinkamai, kad su gyvūnais elgiamasi teisingai. Čia kiekviena šalis turi atlikti jai tenkančias užduotis. E, kartais pasirenkami keliai, kurių, kurie nekontroliuojami ir tie gyvūnai vežami netvarkingai, ne pagal taisyklės. Reikia stiprinti kontrolę kiekvienoje šalyje, kad to būtų išvengta. Dabar galimybė patiekti gyvūnams vandens E, aš norėčiau pasakyti dar taip pat, kad labai svarbu taip pat ir galimybė e, nuprausti, pavyzdžiui, pervežamas keules. Danijoje visą tai yra numatyta. Jeigu gyvūnai gyvi pervežami ilgą laiką, neišleidžiami iš, per, iš pervežančių sunkvežimių, kai karšta, kai jie neturi vandens, tai yra neprimtina. Yra buvęs atvejis, kai traukinys sustojo, pavyzdžiui, ir žmonės negavo vandens. Kasgi atsitiko? Dauguma verkė, sakydami, kad jie turi teisę į vandenį. E, visa tai e, rodo, kad mes puikiai suvokiame, kad gyvūnams taip pat turbūt taikomos taisyklės ir kad mes suvokiame, kad kažką reikia daryti. Lieka pasiaiškinti, ką galime nuveikti čia ir dabar. Tie sprendimai nėra galutiniai. Aš Taip pat sakyčiau, kad reikalingas yra tyrimo komitetas. Mes turime siekti gyvūnų gerovės ir dėl rinkimų tų klausimų nagrinėjimas neturi sustoti, prisidengiant neva kažko svarbesnių. Ačiū. E- dėkuoju. Dėkuoju pranešėjam, dėkuoju kolegoms iš e, Sante generalinio direktorato. Dabar padarysime kelių minučių pertrauką prieš pereidami prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra E, komisijos atstovo Agri generalinio direktorato John Clark pranešimas apie įvairias, aktualias, e, e, įvairias aktualijas ir klausimus susijusius su prekybos darybomis, kuriuose žemės ūkio dimensija yra svarbi. Tas darbo tvarkės punktas bus svarstomas uždarame posėdėje, todėl padarysime kelių minučių pertrauką ir per tą pertrauką tie, kurie neturi dalyvauti tame posėdėje uždarame, asistentai ir kiti, turėtų šiek